So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kolegos, ponios ir ponai, tęskime posėdį. 13 darbo atvarkės klausimas ir paskutinis šiandien. Tyrimo dėl protekcionizmo ir tartutinės diplomatijos pristatymas. Ši posėdžio dalis vyksta kartu su tartutinės priekybos komiteto nariais. Noriu pasveikinti šio komiteto narius, ypač jo pirmininką poną Langę tyrimo paprašė tiek mūsų, tiek e, Tarptautinės priekybos komitetas praeisiais metais. Tikrai žinome, kad per pastarosius mėnesius įvyko daug dramatiškų pokyčių šioje srityje. Mūsų ekspertai turėjo atnaujinti parengtą tekstą, reaguodami į įvykius. Noriu pasveikinti mūsų ekspertę, ponę Kamalą dabar, kuri specializuojasi tarptautinėje ir Europos priekybos teisėje, taip pat viešųjų pirkimų srityje ir konkurencingumo bei vartotojų teisės ir politikos srityje. Ji yra įgyjusi daktaro laipsnį tarptautinės priekybos srityje Ženevos institute. Taip pat studijavo tarptautinė ir Europos prekybos teisė Amsterdamo teisės mokykloje. Skirsime jums 15 minučių, kad vėliau e, turėtume laiko diskusijoms. Ačiū dar kartą, kad atvykote, ačiū, kad pakvietėte. Labai malonu buvo su jumis dirbti, renkti e, šią ataskaitą. Tarptautiniai reikalai išgyvena sunku laikotarpį Mano tikslas buvo sistematiškai viską sudėlioti ant popieriaus. Ataskaitoje rašoma, kad e, yra daug iššūkių po antrojo pasaulinio karo konsensuso. Mes e, augdami daug galvojame apie savo saugumą, tačiau kitas dalykas yra daug užmarštumo. Pamirštama, kodėl E, galima užsikrinti taiką per priekybą. Tai yra pagrindiniai e, klausimai. Ir kitas dalykas yra priekyba ir tarptautinė politika. Taigi, na, aš pristatysiu ataskaitą. Vienas skyrius yra skirtas Dohos dėrybų raundui ir PPO E, kalbama apie JAV tradicinį elgesį, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, kalbėsiu apie Junktinę karalystę, dėrybos dėl breksito, apie ES globalizacijos viziją ir paskutinis skyrius yra skirtas Kinijai bei Kinijos grėsmiai. Ir paskutinis skyrius yra skirtas išvadoms. Taigi trumpai pristatysiu visus šiuos skyrius. Daugiašališkumas ir e, priekyba PPO yra stipriausia priekybos organizacija, ji turi ginčių sprendimo mechanizmą, ji vadovaujasi atitinkamomis taisyklėmis. Deja, Dohos dėrybo raundo metu susidūrė besivystančios ir išsivyščios šalis. Besivystančios šalis e, jautė, kad e, jos turi sulaukti daugiau nuolaidų žemės ūkio srityje, pavyzdžiui. Ir tai lėmė tam tikrą stagnaciją iki 2001 metų, o 2001 metais mes susidūrėme po rugsėjo 11 su terorizmo grėsmėmis ir ta gera valia, ji nutrūko. Taigi mums kylo problemų balsavimas yra paremtas konsensuso pagrindu ir jūs įsivaizduojate, kaip sunku yra sutarti dėl visko. Nuo 2001 metų nelabai kas ir vyko dėrybinių raundų metu, daugelis dabar net kvestionuoja, kągi daro PPO. Kokiugi čia yra problemų? Teisėkuros atšaka yra e, sustabdžiusi beveik veiklą, todėl kitos atšakos turi aiškinti sutartus tekstus ir susitarimus. Tai neramina įvairias šalis, pavyzdžiui, JAF. JAF pastarojų metų, per pastarosius metus vetavo daugelį kandidatų. Taigi apeliacinė komisija taip pat beveik neveikia ir jeigu tokios institucijos nėra, yra sudėtinga svarstyti e, skubiai tam tikras apeliacijas. Taigi šalis, narės pastelkia priekybinius e, tam tikrus gynybinius mechanizmus arba ieško būdų problemų spręsti už PPO ribų. Taigi problemų kyla dėl apeliacinės komisijos e, nominacijų Taigi po JAV veiksmų kitos šalis ėmė ieškoti kitų forumų. Ieškoma tam tikrų dvišalių pagrindų e, sprendimų arba didžio, didžiajame septynete arba didžiajame dvidešimtuke. Taigi ši institucija buvo stipri praeitįje, tačiau dabar jos reikšmė yra susilpnėjusi. Besivystančios šalis taip pat turi sunkumų dėl e, PPO e, mandato, tačiau rimčiausias dalykas yra neremimas iš JAV pusės. Taigi galime žiūrėti, kas vyko per pastaruosius 50 metų. Galime pažvelgti į izolacinę politiką. Po antrojo pasaulinio karo vyko šaltasis karas, jungtinėms valstijoms reikėjo tarptautinės visuomenės, reikėjo alia, sąjungininkų apsaugoti nuo Sovietų sąjungos, vėliau e, tokių sąjungininkų nebereikėjo, kadangi Sovietų sąjunga žlugo. Taigi JAV dabar e, yra nekvestionuojama lyderė, kalbant apie ekonomiką ir karinę galę, vadovaujant Donaldui Trumpui, atrodo JAV gali ignoruoti tarptautinę architektūrą be, jokios, be jokių pasiekmių. Taigi jie atsijėmė savo palaikymą arba paramą. Ir atrodo, kad JAV dabar nori išardyti bet kokias kitas koalicijas, kurios gali pakengti JAV galiai. Daugelis šalių net nežino, kokios yra JAV ambicijos išskyrus e, tai, ką konstatuoja Trumpas, pirmiausia, Amerika. Kadangi JAV pasitraukia iš e, daugelių dvišalių ir regioninių dėrybų, Dabar vyksta keistos e, diskusijos su Meksika, neįtraukiant Kinijos, ją pastraukia iš TTIP, iš TPP ir tai sukuria galios vakumą o jis yra labiausiai matomas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Dabargi Kinija sustiprėjo ir ji yra naujoji e, žaidėja veikėja tarptautinėje arenoje, tai kelia nerima regiono šalims, ypač Japonijai. Taigi JAV atsitraukia nuo PPO ir siekia Amerika pirmiausia politikos įgyvendinimo. Tačiau tokia politika yra destabilizuojanti. Toliau JAV vizija. Ekonominis nacionalizmas. Daugelis nuo to nukentėjo. Tačiau populizmas buvo pajungtas gan sėkmingai Junktinėje karalystėje, Brexit referendumo atveju. Populistai kaltina ES ir globalizacijos procesus. Greičiausiai nesėkmė yra susijusi su Junktinės karalystės vykdyta politika, visiškai nesusijęs su ES. Tai yra Europos, tai yra Junktinės karalystės lyderystės nesėkmė ir žlugimas. Taigi Brexit referendumas buvo šokiruojantis daugeliu. Ir čia reikia kalbėti apie keletą raudonųjų linijų, kalbant apie Junktinės karalystės ateitį. Tai yra suverenumas ir migracija, galimybės ir galimybių nebuvimas. Nu, pavyzdžiui, darbo jėgos judėjimas. Buvo kalbama apie įvairias galimybės. Europos ekonominės erdvės modelis yra svarstytinas bei kiti, kogi iš tiesų nori jungtinė karalystė. Ar tik tai prekiams skirtų e, susitarimų, dabargi mes išgyvename uh, skaitmeninį laikotarpį, taigi tik prekiams skirta muitų sąjunga nebūtų tinkamas sprendimas nei vienai pusiai. Daug kalbama apie PPO galimybę. Junktiniai karalystiai tai reikštų dviračio išradinėjimą iš naujo. Daugelis politikų pasisako prieš tai, nes tai tikrai sukeltų trukdžių išorės prekybos politikoje. Taigi migracija yra vienas dalykas, viena raudonoji linija. Taigi Junktinėje karalystėje yra problemų susijusių su ateities vizija ir su galimybėmis tą viziją įgyvendinti. Ir iš tiesų Junktinė karalystė išgyvena sunkų lyderystės laikotarpį. Dabargi Junktinė Europos Sąjungos vizija. Europos Sąjunga turi globalėti, jai reikia regioninių prekybos susitarimų, ES turi investuoti, turi siūlyti prekybą paslaugomis, bet kalbant apie vidaus reikalus, ES turi įveikti tuos sunkumus. Brexitas, aišku, pakeičia ir galios pusiausvyrą. E, be to ir JAV pasikeitęs vaidmuo e, viską keičia. Junknės karalystės e, netektis gali prisidėti prie centralizuotos labiau priekybos politikos. Tačiau ES vis tik taip ras įnašus. Ataskaitoje mes kalbame apie tai, kaip pasikeis balsavimo dinamika Junktinėje karalystėje pasitraukus iš ES. ES bando pajungti globalizaciją ir pateikti naują viziją, kaip globalizacija galėtų padėti žmonėms, kad žmonės pritartų regioniniams ir dvišaliams prekybos susitarimams, tačiau tai yra sudėtinga Daugelis paprastų žmonių įsivaizduoja, kad globalizacija jiems visiškai nepadeda. Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra ir kitų priemonių, kuriamis bandoma padėti tiems, kurie yra nukentėję nuo globalizacijos padarinių, tačiau tikriausiai tas fondas nėra iki galo panaudojamas. Taip pat galima pasakyti, kad Junktinė karalystė niekuomet nepasinaudojo tuo fondu, taigi trūksta komunikacijos su paprastais gyventojais, su jų galimybė pasinaudoti ištekliais. Ir tai aišku mažina ES galimybės dėrėtis stipriai dėl tarptautinių priekybos susitarimų. Kitas skyrius buvo skirtas Kinijos klausimui. Kinija yra įdomus klausimas. Kinija per pastarosius dešimtmečius sparčiai pasikeitė. Kinija e, palaiko globalizavimą. E, Kinija e, priešinasi taisyklėmis pagristomis daugia šalės prekybos sistemoms. E, Kinijoje vis tik tai klesti socializmas. Mes galvojame, kad Kinija kelia grėsmę JAV, tačiau pačioje Kinijoje yra daug problemų tiek Kinijos viduje, yra problemų su skurdu, su neligybė. Taigi, ką daro Kinija? Kinija siekia vieno kelio politikos, ji nori investuoti į kaiminės šalis ir plėtoti santykius su išorė, tačiau iš TVF pranešimų mes žinome, kad yra problemų su Kinijos investicijomis. Yra nerimo dėl tvarumo klausimų, dėl aplinkos apsaugos klausimų. ES taip pat kyla klausimų dėl žmogaus teisių. Taigi Kinijos pasirinkta politika e, kelia problemų. E, patys Kinai taip pat gali sureaguoti į tokią pasirinktą Kinijos valdžios politiką ir Kinijos valdžia turi galvoti apie galimus padarinius. Kinijos veiksmai taip pat kelia grėsmės regiono geopolitiniai situacijai, taip pat ir pasauliui, ypač dabar, kai JAF šiek tiek atsitraukia. 16 plus 1 politikos įgyvendinimas Europoje. E, Kinija bendradarbiaujas, bando siūlyti savo investicijas į Europos Sąjungos šalis. Neaišku, ar Kinija laikosi tam tikrų ES aplinkos saugos tvarumo reikalavimų, tai kelia grėsmę ES integracijai. Jeigu ES rytų e, šalis mato, daugiau galimybių bendradarbiavant su Kinė nei kad su ES, tai jau kelia e, problemų. Baigėsi e, šaltasis karas, žmonės kalbėjo apie liberaliosios demokratijos pergalę, atrodė, kad e, susidarė naujas modelis, Tačiau dabar vyriausybės nežino, kaip tvarkyti su išoriniais ir vidiniais iššūkiais. Atrodo, kad mes pamirštame istoriją, pamirštame, kodėl prekiaujame, kodėl vykdome prekybą, e, kodėl egzistuoja prekybos įstatymai, protekcionizmas. Taigi galime kalbėti iš dalies ir apie vyriausybių kaltę Vyriausybės nepakankamai kalba apie tai, kad skurdas sumažėjo prekybos dėka. Daugelį tokių pamokų mes tiesiog pamirštame. Ekonominis nacionalizmas kalba labai garsiu balsu šiandien. Taigi turėjau tikrai puikią galimybę parengti šią ataskaitą. Dabar esu pasiruošusi atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Thanks a lot. Uh... Labai ačiū už puikų situacijos apibūdinimą, bet dabar mūsų eilė apibriežti, kokios visos tos situacijos pasiekmes yra. Labai ačiū. Pirmasis žodžio paprašė ponas Panceri. Prašom. Ačiū. Du paprasti klausimai dėl to, apie tai, ką Jūs papasakote. Pirmiausia, noriu paklausti. Ar e, tokioje situacijoje yra būtinybė užpildyti kažkokį vakumą. Vertimas į anglų kalbą yra per antrąjį kanalą, jeigu ką. Ar įsijungėte jau antrąjį kanalą? Neseniai, minėdama Kiniją, jūs sakėte, kas reiškia, jog E, Kinija gali užpildyti tą vakumą, kurį paliko JAV. Bet tai skamba kaip kvietimas Europai e, imtis svarbesnio vaidmens pasaulinės prekybos politikos rytyje. Aš norėčiau paklausti iš tai, ko. Ar mes turime tą vaidmenį vykdyti kažkaip techniniu, fiziniu aspektu, ar ne, nereikia siekti užtikrinti, kad į tarptautinės prekybos santykius reikėtų įtarti daugiau kokybės. Tai, ką jūs sakėte, atrodo, kad reiškia, kad e, kai kurių jėgų pasitraukimas sukuria nenumatytas pasiekmes ir gali Taip gali būti dėl to, kad tarptautinės priekybos politika yra prastos kokybės. Antra, neseniai šiame komitete diskutavome su naujai paskirtu ambasadoriumi Kinijai. Ir problema dėl prekybos ir investicijų politikos e, yra dėl to, kokias investicijas, pavyzdžiui, vykdo Kinija Afrikoje E, tai yra susiję ir su žemės užgrobimu, o tai kelia problemų ir, ir darbo e, rinkoje, o tai savo ruoštų sukelia migracijos rautus. Kaip Jūs suprantate šį konfliktą? Ar negalėtume imtis bendrai su Kinija suderinti savo veiksmus? Prašau visų kalbėti neilgiau kaip dvi minutės, kitaip pritruksime laiko. Ponas Rubik. Dėkoju už šį tyrimą, jis tikrai įdomus. Mums parlamentui svarbu yra žinoti, kaip vertintumėte parlamentinės konferencijos vaidmenį. Prieš keletą metų buvo Ženevoje įsteigta tokia tarparlamentinė e, konferencija ir Buenos Airese, pažiūrėjau, visai neseniai 300, e, maždaug 400 parlamento narių tam forume susitiko iš viso pasaulio. Ar manote, kad e, tai galėtų palengvinti prekybos klausimų sprendimą? Ir kitas mano klausimas yra, kaip ES finansiškai arba taip pat ir galvojant apie žmogiškosius išteklius, galėtų prisidėti prie PPO veiklos labiau ir ka, kaip elgtis e, su šalimis, kurios pradeda veikti protekcionistiškai, ko mes visai nenorime, sako pirmininkas. Ponas Šolc, e, ačiū, aš taip pat dėkingas esu už šią studiją ir turėčiau klausimą. Ar ne per daug šiame tyrime atsitraukėte nuo, nuo tų tikrųjų ekonominių procesų, kurie aišku yra formuojami politinių lyderių ir vykstant įvairioms interakcijoms toliau yra plėtojami. Taigi dar kartą klausimas, ar protekcionizmas, kurį uh, Trumpas skatina. Nėra iš esmės tik tai kita forma to bandymo politiškai perimti valdžią, įgyvendinant stipresniojo viršenybės prieš silpnesnį principą. Tam, kad e, tos e, pražutingos pasiekmes visų procesų būtų sušvelnintos tokiu būdu. Čia, aišku, galima matyti kalbėti ir apie kiekvieną šalį atskirai iš jūsų ištirtųjų, gal aš netgi tą sąrašą ir papildyčiau kitomis, bet ką tada politikai turėtų daryti, kad e, ekonominė diplomatija būtų veiksminga ir kad būtų galima daryti įtaką ir tarptaut tarptautinėms organizacijoms, kaip, kaip forumams, kuriuose galima ginti savo interesus ir tuo pat metu skaidriai bendradarbiauti. Your... Labai ačiū už Jūsų tyrimą, ypač dėl dalies apie Kiniją. Ką tik sustikome su būsimu uh, sąjungos ambasadoriumi Kinijoje ir mes kalbėjome apie klausimus susijusius su 16 plus 1 Norėčiau paklausti jūsų dėl kibernetinio saugumo. Tai yra klausimas susijęs ir su e, verslo klausimais. E, konferencijoje apie masinius duomenis kalbėjome ir apie Kiniją, Afriką ir Europos Sąjungą. E, mūsų institucijos, kurios analizuoja kibernetinį saugumą, mato, kad Kinija kaupia mas, e, didžiuosius duomenis ir ar tai turi įtakos prekybai. Be to turiu klausimą ir dėl Kinijos ir prekybos. Aš esu iš rytų uh, Vokietijos. Kinija padarė daug atsinaujančių šaltinių saulės baterijų srityje. Ir, ir ar tvaraus vystimosi tikslai E, turi reikšmės jūsų tyrimui? Ar mes esame nepriklausomi tvaraus vystimosi prasmes, tvarios energijos prasme palyginti su Kinija, įskaitant ir vėjo energiją? Ar tai vaidina vaidmenį ir Afrikos atžvilgių? Ir kaip, kaip e, tos dalykus plėtoti visame, propaguoti pasaulyje? Ponas Dartmas, ačiū. E, e, čia daug yra dalykų, kurių jūs nepaminėjote. Jūs nepaminėjote veiksmingo ES protekcionizmo žemės ūkio sektorėje e, ir to poveikiu besivysančių šalims ir Dohos raundai. Jūs nepaminėjote, kad JAV dolerio kaip rezervinės valiutos vaidmuo reiškia, kad JAV kontroliuoja iš esmės pasaulio bankinę sistemą. Jūs sakėte, kad jie balsavo prieš TTIP. Gal taip, gal ne, bet Europos parlamentas balsavo prieš. Iš tikrųjų, niekas apie tai ne, nekalbėjo iš kolegų. Jūs minėjote menka augimą ES. Problema yra tai, kad tai yra e, mažo augumo, didelių mokesčių, didelio reguliavimo, mažos produkcijos ekonomika, ypač neminint Vokietijos. Viso to jūs neminite. Nepaminėjote didžiulio Vokietijos prekybos perviršio. Toliau dėl Kinijos. Faktas tai, kad Kinija turi prekių perviršį, kuris sudaro 375 milijardus e, dolerių JAF atžvilgių ir, ir šimta, virš šimto milijardo eurų ES atžvilgių. Tai jūsų pranešime neminima. Ar tai tvaru ar ne? Įdomus klausimas. Jis turėtų būti uh, analizuojamas. Taip pat reikia paminėti ir Kinijos masinį diplomatinį intelektinės nusybės vogimą. Kai dėl breksito jūs pasakėte labai įdomų dalyką, kad migracija į Italiją ar Junktinė karalystė yra tokia pati. Aš norėčiau pasakyti, kad šie ataskaita yra, e, na, bakalauro ligmens e, esė, ligmens e, rašinėlis ir nieko daugiau. Pane Rodrygės, trau. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą turiu nesutikti su anksčiau kalbėjusiu. Man ši ataskaita patinka, patikė visų fundamentalių elementų apžvalgą. naujos tarptautinės situacijos apžvalgą. Aišku, negalime aptarti kiekvieno prekybos politikos aspekto, bet manau, kad ataskaita pranešimas yra geras. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Atsižvelgiant į jūsų tarptautinės situacijos diagnozę, kokia būtų geriausia strategija Europos Sąjungai Jeigu mes norime užimti lyderiaujantį vaidmenį ir gražinti taisyklėmis pagristos archminės e, sistemos e, pagrindus, e, ko nesilaiko nei JAV, nei Kinija. Kokia būtų geriausia strategija? Ir antra, iš jūsų tyrimo atrodo, kad jeigu e, JAV apleis PPO, alternatyvos nebus. Iš to kyla dvi išvados. Ar manote, kad mes turime bandyti tai tą įrodyti e, JAV, kad PPO priklauso nuo jų dalyvavimo ar e, ieškoti kažkokių alternatyvų tarptautiniai ekonominiai tvarkai. Kaip, kaip tai pasiekti? E, nepaisant to, kad e, JAF yra, aišku, labai svarbi šalis. Bet šiuo metu atrodo, kad didžiausiai įtaką daro Trumpo asmeninis charakteris. ir koks turėtų būti ES požiūris į tą 16 plus 1 procesą. Ponas Sošnėž, aš norėčiau e, pritarti kaimynui, kuris sėdi už manęs. Jis jau pasakė praktiškai tai, ką aš norėjau pasakyti. Šis tyrimas atrodo kaip kaltinimas nedėkingam pasauliu, kuris nenori prekiauti su Europa jos sąlygomis. Bet Europos Sąjunga yra organizacija, kuri e, daro, ką nori ir e, kaltina visus kitus. E, ir dėl to prekyba ES sąlygomis tampa sudėtinga, dėl to bendro supratimo ir nėra. Be to, ES yra ideologinis organas ir viską paverčia ideologijai, reikalauja, kad jos partneriai taikytų jos mąstymą, taikytų absurdiškas taisyklės, lyčių lygybę. Tai reiškia, kad reikia teikti privilegijas moteriams, privilegijuoti žmonės turinčių seksualinių problemų, pavyzdžiui, homoseksualus normalioje prekyboje šie principai visiškai neturi jokios reikšmės. Mes skaitome paskaitas e, žmonėms, kaip jie turi tvarkytis, kaip turi tvarkyti savo reikalus. Komisija teikia e, absurdiškas rekomendacijas ir vadina tai laisvąją prekybą, bet laisva prekyba yra tampa priklausoma nuo ES ideologijos. Manau, kad žemės ūkis yra didžiausias šios neremtos politikos pavyzdys, kur beveik Sovietų sąjungos tipo terminai naudingi, naudojami, kai šalis turi, gali prekiauti tik su mumis ir po to joms reikia mokėti šimtus milijonų eurų paramos, kurios susirenka valdžia tiesiog. Ačiū už jūsų E, pasisakymus, kai kurie mok, mok, mokslininkai mini, kad Kinijos politika taip pat turi tam tikrų ideologinių elementų. Pana Šuster. Ačiū. Iš tikrųjų, negali taip jau paprastai viską žiūrėti, kai formuoja politiką. Trumpai tik peržvelgiau tyrimą, bet e, politinių požiūriu vertinant to įsiūlomą strategiją, tiesiog pasirinkti e, protekcionizmas taip ar ne, yra pernelik e, supaprastintas požiūris ir čia viskas yra kompleksiškiau. Po antrojo pasaulinio karo tokia susiklostė pasaulio santvarka, kad e, JAV tapo hegemonija kitų atžvilgių, bet kitos e, šalis tam pritarė iš esmės, nes pačioms tai buvo naudinga. O dabar yra veikiau imasi, imamasi prievartos, ketvertus ir Kinijos, negalima vadinti hegemonija. Per paskutinį partijos suvažiavimą Kinijos komunistų partijos buvo pareikšta, kad 2000 49 metais siekiama būti stipriausiais ekonomiškai ir taip pat ir politiškai beje taip pat. Ir yra suformuota strategija, kaip tą daryti. Čia irgi yra siejama viskas su prievartos elementais. Ir yra pasiekiama netgi, kad, kad žmonės patikėtų e, tuo, kas vyksta ir ir darytų tai, ko nori valdžia e, laisva valia, jei tikėję. Taigi problemų vien per ekonomiką neišspręsim, čia reikia geopolitiškai plačiau apimančio požiūrio ar metodikos ir dabar jau nebegalime kliautis tuo, kad e, kaip iki šiol galėjome slėptis už JAV užnugario. Dabar viskas yra kitaip. Ačiū. Tai, kas buvo pasakyta, iš esmės yra susijęs su paskutinė pastraipa jūsų tyrimo. iš tikrųjų labai reikėtų kelti klausimą dėl to, ką tas e, susitarimas pasiektas e, šito, šitos nevadidingos asmenybės e, reikš. Ačiū. Norėtųsi galvoti, kad augimas bus kokybiškas ateityje ir juo bus galima kliautis. Aišku, ES turi savo uh, darbo tvarkę, kalbant apie dar ne tausią plėtrą, norima apie darbo sąlygas kalbėti regionėse prekybos e, organizacijose įvairiose ir taip pat apie klimato kaitos klausimų sprendimą. Čia iš tiesų galima reikalauti e, užsienio tiesioginių investicijų stebėsenos e, rimtesnės e, ir vertinimo. Nežinau, ką konkrečiai ES e, galėtų čia nuveikti, ko galėtų imtis, bet vis dėlto tai yra viena iš tokių sričių, kur galima valstybių teikiamas subsidijas sužiūrėti visas ir koordinuotai veikti, sakyti, jog tai yra ES vizija, mes einame tuo keliu. Ir išorinė ir vidinė dinamika yra būdinga ES ir tie procesai yra labai skirtingi. Iš tiesų egzistuoja tam tikra konkurencija tarp valstybių narių, o suverenumą jos vis dėlto labiau netgi išsaugo ir sutvirtina, sustiprina, jeigu integruojasi e, tarpusavyje ir kalbasi dėl, pavyzdžiui, klimato kaitos e, klausimų. E, Paryžiaus sustarimas tą puikiai iliustruoja. Reikia priimti įvairius sprendimus tą atžvilgiu ir savo viduje. Dėl parlamentinės konferencijos ir to, ar tai yra naudingas mechanizmas, manau, kad ES turi būti pasirengusi ginti tai, kas jai svarbu. Nes jeigu jinai drastiškų pokyčių imsis, tai gali lemti ir nemažas, nemažą nestabilumą. Pavyzdžiui, kad ir Brexito atvejis na, nebuvo suplanuotas, nebuvo koks nors rimtas projektas, tiesiog vykdomas, o tiesiog reaguojama į tai, kas vyksta. Uh, ar ataskaita, ar tyrimas pernelyg glaustas galėtų būti ir supaprastintas iš tiesų. Suprantu jūsų reiškiamą susirūpinimą dėl to, kad čia nėra gilinamas į, pavyzdžiui, nerinkos ekonomikos statusą, kitus aspektus ar priemonės susijusias su Kinijos valiuta. Tiesiog turėjau labai aiškę užduotį kalbėti apie mm, politikos sferą, labiau apie politinę diplomatiją, negu kad prekybinius aspektus. Ir vienas esminių iššūkių, kurie čia yra identifikuojami, yra, kad ne visada ekonomika ir politika dera tarpusavyje ir politiniai pareiškimai skamba neretai kiek kitaip, negu kad e, ekonominiai e, poslinkiai rodytų. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, yra tas principas, kad uh, už viską kažkuo sumoki. Šiaip jau. Ir Trumpas žiūri turbūt į Amerikos ekonomiką kaip į vieną didelę įmonę. Ir kaip tik ir vertina viską tuo principu, remdamasis. O daug kas e, pamiršta tai, kad e, yra įvairūs sektoriai e, nukenčiantys arba laimintis dėl tam tikrų sprendimų. Dėl Kinijos investicijų, pažiūrėjau, į Afriką, į kitas pasaulio dalis, kad ir Afganistaną. žmonės supranta, kad Kinija žvelgia tikrai gana ilgą perspektyvą, tikrai tai nėra penkeri ar dešimt metų. Netokiais laikotarpiais čia planuojama. Ir gal kas nors mėgintų sukritikuoti ir, ir sakytų, kad es mėgina skleisti savo ideologinius standartus kitur. Bet e, ką reikėtų pabrėžti yra tai, kad tie ideologiniai standartai susiję su, pavyzdžiui, žmogaus teisėmis, su e, tausiu ūkininkavimu ir taip toliau ir panašiai. Dėl to, ar um, ne per vėlai dabar susisgrimbama dėl to, kas vyksta, tai yra kitas geras klausimas. Po antrojo pasaulinio karo įsitvirtinusi santvarka paramta ir PPO buvo susijusi su diplomatiniu e, diskursu, kur buvo vadovaujamasi galios e, turimos e, svertais, e, bet žmonės vis labiau nori žinoti, kas vyksta ir stabilumas jiems taip pat rūpi. Tai taip, be JAV dalyvavimo tampa nebeįmanomi kai kurie susitarimai arba tampa labiau pažydžiami jie, tokie kaip TTIP. Tai ar kiti. Bet vis dėlto savai aišku, kad e, numatyti ginčių sprendimo mechanizmą, dėl kurio taip ilgai tariamasi, bus naudinga visiems. Nežinome, kur link viskas pasuks, koks yra to žaidimo planas. Bet Trumpas tikrai labai mėgsta pabrėžti, jog veikia Amerikos interesų labui ir turi savo viziją dėl jų, dėl ES prekybos. Nebūtų kilę tikriausiai tų visų problemų, Anksčiau tiesiog ES kelia tam tikrus reikalavimus, tai kas jai yra svarbu, kas jos piliečiams e, rūpi. Todėl turime pripažinti bent jau tai, kad Europas stengiasi, ES stengiasi dėl savo turimos vizijos Yra problemų su žemės ūkiu, pavyzdžiui, bet e, yra valstybių narių lobistai čia veikiantis ir O reikia galvoti apie visuomenės atsaką į globalizacijos procesus. Kaip galima išnaudoti kuo geriau tą tartutinę prekybą. Ko nori vis dėlto piliečiai? Panašu, kad e, norima prekybos sustarimuose e, matyti skirius apie darbo e, sąlygas, kitus opius klausimus. Nėra jokių didelių sprendimų čia, kurių galima imtis. Globalizuotame pasaulyje ir migracija, ir kiti reiškiniai yra tiesiog kasdienybė ir reikia su jais susigyventi. Ačiū. Ačiū visiems, kurie buvo įsitraukę į šį tyrimą, kurie jo pasidomėjo, rengdamėsi šiam posėdžiui. Times are changing. Tokia garsi daina, kaip žinome, yra. Taigi, laikai keičiasi. Ir tikimės, kad senatoriai, kongresmenai pagaliau nubus ir jums veikti. Ačiū. Ačiū už tai, kad padėjote man pirmininkauti. Ir gero vakaro visiems.